Okay. <clears throat> Dear colleagues, let's start. Kolegos, pradėkime. Norėčiau pristatyti naujus veidus, tiksliau senąjį veidą naujame poste. Taigi sveikiname Matį. Interkomiteto skyriaus vadovą. Taigi Kuo geriausios sėkmės jūsų naujose funkcijose. Pirmiausia, Gonsalės vardu norėčiau pateikti informaciją, tačiau ji vėluoja ir negali kol kas atvykti laiku. Šiandien tęsime diskusijas tarp sąsojų tarp ES prekybos sutarčių ir lyčių lygybės klausimų. Mes pradėjome gegužės mėnesį šitą dialogą iš karės man. Mūsų komitetų bendra pirmininkas Lopes. Jisai yra moterų komiteto vicepirmininkas. Jau anksčiau vyko pakankamai daug diskusijų ir buvo keliamas klausimas apie įvairių temų svarbą. Mes giliau panagrinėsime kai kurias iš šių temų šiandien ir prieš pristatant šitą diskusiją norėčiau pasakyti, kad mes išklausysime Florencą ir Bjork e, bendra pranešėjų Vienas iš INTA komiteto, kitas iš FAM komiteto ir jums yra skirtama nedaugiau kaip po šešias minutės. O po to vyks diskusijos ir žinoma suteiksiu žodį, žodį pasakyti ir komisijai. Ir po to baigsime šitą pasikeitimą nuomonės. Dabar suteiksiu žodį kolegė Lopės, bendra pirmininkui. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Comerciais protagonizadas. Labai malonu pakalbėti apie prekybos politiką. Ir prisiminti TTIP diskusijas ir CETA diskusijas ir uh, Tačiau šių diskusijų metu buvo išreikšta įvairiausių abejonių, kurios buvo aptariamos e, šiame komitete. Pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriuje dirba labai daug moterų ir todėl yra kalbama apie jų ekonominę ir socialinę diskriminaciją bei pakankamai nepalankes darbo sąlygas. Todėl malonu šiandien diskutuoti su jumis ir pasiūlyti rekomendacijas šių Frontex procesų kontekste. Pirmiausia, Leonora Forenza pakalbės apie šešias minutės. Taigi, Leonora, žodis jums. Eh, jag eh, börjar som jämställdhetsutskottet. Eh. Aš kalbėsiu, aš esu moterų komiteto mm, pranešėją. Kai mes ėmėmės šio pranešimo iniciatyvos, mums buvo aišku, kad labai svarbu užtikrinti, kad ES e, prekybos politikoje atsispindėtų moterų lygybės klausimai. Tiesiog mes negalime palikti šito reikalo savivaliai ir todėl mes džiaugiamės, kad Inta komitetas parodė susidomėjimą bendradarbiauti su mumis. Tik dėkoju už man patikėtą galimybę renkti šitą pranešimą. Kaip pirmininkas pasakė, gegužės 11 dieną vyko klausimai, dalyvaujant ekspertams įvairių suinteresuotų visuomenės e, šalių atstovais. Dar reikėtų grįžti prie Lisabonos sutarties kur yra numatyta prekybos politikai išskirtinė ES prerogatyva. O dabar mes kalbame ir apie prekybos tarifus, priimam e, reglamentus ir numatome standartus. Pavyzdžiui, tai buvo padaryta, kai buvo derimasi su Europos Kanados, su, su Kanada ir taip, kaip buvo pasirašomas tesas susitarimas. Taigi, prekybos susitarimai jau nebėra tik tai tušti žodžiai arba šūkiai. Dabar mes jau vadovaujamės e, šūkiu ji prekiauja. O tai reiškia, kad mes turime ginti ne tik žmogaus teisės, bet rūpintis moterų padėtimi prekybos santykių kontekste. Ir be to ekspertai atkreipia dėmesį į tai, kad ir toliau mes pakankamai atsiliekame nuo šitų uh, siekinių, nuo šitų loguzungų, jeigu mes norime atsižvelgti žmogaus teisių laikymas ir taip pat iš moterų padėti. Jeigu pažvelgtume į tai, kas mums yra svarbiausia, tai yra, kad moteris yra aktyvios, kad jos imasi verslo veiklos, jos yra verslininkės, bet to jos yra, yra ir darbuotojos ir joms labai svarbu užtikrinti kuo geresnės darbo sąlygas. Moteris dažniausiai dirba viešajame ir privačiajame sektoriuose, teikia paslaugas ir viskas priklauso nuo to, ar jos dirba išvystytos pramonės valstybėje ar besimysintočioje valstybėje. Prekyba tiesiog nėra grinas e, verslas, tai yra bendros politikos sudėtinė dalis, kadangi yra numatomi ir tikslai, ir siekiniai e, plėtojant prekybos santykius. Prekybos sritis, kaip ir kitos sritis, turi padėti išsaugoti aplinką, e, saugą, taip pat užtikrinti teisingumą ir taip pat lyčių lygybę. Prekybos politika taip pat turi būti, būti sudėtinė kitų politikos tikslų dalimi. Mes, moterų komitetas, norime išryškinti tvarumo, tvaus vystimosi tikslą, penktąjį tikslą. Mūsų darbo dokumente pabrėžiame, kad reikia pirmiausia įvertinti į atkreipti dėmesį į tyrimus dėl moterų padėties prekybos santykiuose. Pavyzdžiui, kai kuriuose pietų valstybėse yra vykdomas moterų darbo dumpingas, joms yra ma mokama mažesnė alga. Taip pat galvojant apie inovacijų ir žinių visuomenę, mes turime turėti omenyje, kad moteris ir toliau yra tos pigios darbo vietos, darbo, pigaus darbo teikėjas. Mūsų ekspertai nurodė ir mes atkreipėme dėmesį į tai savo dokumente, teikdami, kad užimtumo kontekste moterys kaip vartotojas taip pat turi, joms turi būti padedama išspręsti ir apsirūpinimo vandeniu ir kitomis reikmėmis klausimas. Be to, kai kalbama apie tokias bendras vertybės kaip vandenį, kai kalbame apie viešuosius pirkimus, tai moteris iš tikrųjų negali būti tos, kurios gauna mažesnį atlyginimą, kurios mm, negauna papildų, pakankamos e, slaugos. Taigi tai yra darbo dokumentas, tai nėra kokios nors e, galutinės rekomendacijos. Šitas e, dokumentas kinta ir todėl Mes puikiai suprantame, kad dar reikės nuveikti labai daug darbo, mes turime įvertinti poveikio vertinimo studijas, taip pat atsižvelgti į tai, kokios socialinės teisės yra suteikiamos moterims, taip pat reikia įvertinti tyrimus, kuriuose nurodoma moterų padėtis prieš pasirašant prekybos sutartį ir po jų. Taigi mes turime susijęti prekybos politiką su tvaraus vystimosi tikslais, su viešuoju sektoriumi, taip pat turime užtikrinti, kad su prekyba susijusi parama taip pat e, turėtų pozityvų poveikį ir moteriams. Taigi mes turime daug sričių, kuriuose galime dirbti kartu Mes gilinomės į šitos klausimus ir bendradarbiavome su jumis. Taip pat mūsų komitete buvo kalbo, kalbėta ir apie privalomus teisės aktus. Tiesiog nenorėčiau užlaikyti jūsų dėmesio per ilgai. Mano kolega Lorenzo dar pasakys savo nuomonę, taip pat kitas šešėlinis pranešėjas taipogi. Taigi, prekybos politika nėra kokia nors visiškai atskira sritis. Tiesiog negalima teikti, kad liberal, liberali prekyba bus naudinga visiems. Ir todėl mes negalime vadovautis tik tai tuščiais lozungais. Ir raginau komisiją, taip pat Lorenzo, kalbėdamas įvairiose konferencijose, pabrėžė, kad nepakanka vadovautis tik tai moterų komiteto atstovo nuomonė, kad jinai nebūtų per daug e, siaura. Todėl labai svarbu žmogaus teisės, taip pat moterų padėti susijęti su prekybos procesais ir todėl labai svarbu bendradarbiauti su atitinkumu komitetu. Todėl labai malonu bendradarbiauti su interkomitetu ir su komisija. Dėkuoju. Leonora Forenza. Grazie. E io eh, esporrò. Ačiū. Aš tik trumpai pristatysiu savo klausimą, stengdamasi papildyti kolegę Bjork. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, man labai malonu dirbti kartu su kolegė Malin, nes e, mes sugebėjome suderinti savo idėjas, kalbant apie ES politikos, lyčių lygybės politikos ateitį, kaip ir Pone Bjork, manau, kad e, iš tiesų procesas smarkiai vėluoja, tačiau tikiuosi, kad rytojus konferencija bus tinkamas forumas šį klausimą apsvarstyti, taigi dabar perėsiu prie darbo dokumento turinio. Aš jį pristatysiu vadovaudamasi INTA komiteto požiūriu ilgą laiką prekybos politika buvo laikoma <clears throat> neutralia lyčių atžvilgių. Dabar mes matome tokio požiūrio atgarsius iš tiesų pasaulinių rinkų liberalizacija padarė įtaką tiek vyrams, tiek moteriams, nes <clears throat> vadovaujantis likščiolinių požiūrių, mes paprasčiausiai nepakankamai vertiname moterų įnašą į prekybos politiką, privalome atkreipti dėmesį į įvairias aplinkybės susijusias su moterų specifiškumu, taip pat moteriams skirtas darbo vietas. Nepamirškite, kad moteris yra ir vartotojas, Moterų reikalų komitete mes e, svarsydami šios klausimus e, mėginome taip pat e, vadovautis lyčių lygybės principų, įtraukti į, į kitas horizontalias politikos sritis. ES prekybos politikoje būtina atsižvelgti į moterų padėtį Todėl mes nusprendėme lyčių lygybės aspektą įvardinti kaip politinę problemą. Ir e, remdamiesi turimais domenimis, parengėme atitinkamą pranešimą, kurio autorė aš esu. Tai yra 2010 m. Europos parlamento pranešimas apie Socialinės aplinkos sauginės normas, žmogaus teisės ir įmonės socialinė atsakomybė. Kolegė Bjork laikosi panašios pozicijos ir aš, e, mes kartu norime šiame pranešimu pasiekti, kad e, moterų teisės būtų laikomos e, nedaloma sudėdama žmogaus teisų dalimi. Ir čia <clears throat> Aš turiu minėję ne tik su muitų mokesčiai susijusius prekybos kliūtis, tačiau apskritai apie moterų vaidmenį. Labai svarbu plėtojant prekybos santykius tarpusavio nepamiršti žmogaus teisų. Prekybos sutartyse yra atitinkami privalomi privalomo pobūdžio straipsnį, todėl mūsų nuomonė labai svarbu pasiekti, kad moterų teisės taptų nedaloma ir integralia žmogaus teisų visuotinio dalimi ir būtų įtraukta, įtrauktos į prekybos politiką. Taip pat kai kuriuose srityse negalima taikyti jokių išimčių, turime netvarų vystimas darbo atvarkai iki 2030 metų. remiantis turimais duomenimis galime teikti, kad dar e, esame labai toli nutolę nuo lyčių lygybės užtikrinimo tikslo. Penktasis tikslas apriepia keletas ryčių, mes norime jį išlaikyti, rengdami šį pranešimą. Norime atkreipti dėmesį į tai, kad naujos kartos prekybos susitarimai e, tiesa TTIP ir e CETA, taip pat laisvos prekybos susitarimas su Japonija ir laisvos prekybos susitarimas su Čile peržiūrėjimas daro skirtingą poveikį vyrams ir moteriams darbo rinkoje, ypač kalbant apie prieigą prie įvairių paslaugų. Žinome, kad būtent šis rytis nėra neutrali lyčių požiūrių. Kolegė jau minėjo, kad būtina atlikti poveikio įvertinimai, sustiprinti eksantę ir ekspost. Ir taip pat e, būtina atlikti visapušką vertinimą bei užtikrinti visapusišką stebėseną. Taip pat e, vartojimą ir gerovę būtina vertinti atsižvelgiant į lyčių lygybės perspektyvą. Šiuo metu turime dar šiuose srityse labai daug įvairių kliučių ir e, gali stikti taip, kad įvairios darbo normos e, bus e, pakeičiamos švelninimo kryptimi ir nebus pakankamai atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektus, kalbant apie prieigą prie švietimo, prie sveikatos apsaugos paslaugų. Mes negalime apsimesti, kad pastraukus Trumpui iš Paryžiaus susitarimo nieko neįvyko. ES privalo imtis visokiojo paveiksmų, kad apsaugotų istorijos jėgoje iškovotas moterų teisės. Nu, kalbant apie dėrybas su JAV ir galbūt e, naujas dėrybas dėl transatlantinės prekybos investicijų partnerystės turime elgtis labai apdairiai, mes jau savo susirūpinimą esame pareiškę dėl šio klausimo. O ES būtina, kaip jau minėta anksčiau, užtikrinti prieigą prie sotinės svarbos paslaugų ir užtikrinti žmonių gerovę, ypatingai remtina grupė čia yra pensininkai, AIDS, žyf nešiotojai, Mums šios temos yra labai svarbios. Turime dėti visas pastangas tam, kad e, visa Europos Sąjunga ir visame pasaulyje žmogaus teisės būtų gerbiamas ir reikia pradėti atitinkamas darybas, kad būtų užtikrinta lyčių lygybė ir lyčių lygybės aspektas būtų įtrauktas į visas tartautinės darybas, ypač į darybas dėl laisvos prekybos susitarimų juose lyčių lygybės principas turi atsispindėti atitinkamose straipsnius ir būti privaloma pobūdžio, tarptautinė darbo organizacija taip pat yra atitinkamas normas patvirtinus, jas taip pat būtina įtraukti į priekybos susitarimus ir negalima leisti jokios mm, diskriminacijos lyties pagrindų, negalima diskriminuoti taip pat mm, mokant atlyginimus ir darbo užmokestį, būtina užtikrinti, kad galiojančių normų būtų griežtai laikomasi. Ir visus šios aspektus mes pamėginame įtraukti į šį darbo dokumentą, jau to baigsiu savo pristatymą. Taip pat labai svarbu yra palaikyti santykius su suinteresuotais subjektais, įvairius interesus, inter, interesų grupių atstovais. Manau, kad su jais mes toliau susitikinėsime, rengdami šį dokumentą tam, kad procesas baigtųsi sėkmingai ir kad e, visose srityse būtų atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektus. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjams ir dabar norėčiau steigti žodį salėje dalyvaujantiems esantiems komiteto nariams. Pradėsime, tačiau nuo šešėlinių pranešėjų Europos liaudės partijos atstovai, prašau žodis. Ačiū. Ačiū padėkoti abiems pranešėjams, poniai Malin ir poniai Forenzai, už pristatytą dokumentą. Lyčių lygybė yra viena iš pamatinių ES vertybių, tai ES privalo visomis priemonėmis ją ginti. Lyčių lygybė taip pat ir prekybos <clears throat> srityje yra būtina užtikrinti 40 procentų bendro nacionalinių pajamų sukuria moteris, taip pat joms tenka svarbus vaidmuo mūsų prekybos strategijoje. Apgailestauju, kad komisijos parengta strategija neapriepia lyčių lygybės aspekto ir jos įgyvendinime taip pat mes lyčių lygybės aspektų pasi, užtikrinimo pasigendame. Manau, kad e, atnaujinant visus prekybos sustarimą tarp ES ir Čilės būtina Europos komisijai daugiau dėmesio atkreipti į lyčių lygybę, kalbant apie visuotinės svarbos paslaugas, joms yra daug dėmesio skiriama šiame darbo dokumente. Mūsų pozicija visuomet buvo labai aiški visuotinės svarbos paslaugas būtina išbraukti iš bet kokių e, prekybos dėrybų, <clears throat> siekiant užtikrinti kuo didesnį skaidrumą šią sritį, ES privalo tapti e, pagrindinė šio klausimo sprendimo iniciatorė pasaulio mastu. Taip pat aš noriu pasakyti, kad e, kalbėjau ir ponios Materos vardu, kuris šiandien negalėjo dalyvauti posėdį. E, Ačiū. Ačiū, kad taip trumpai pasisakėt. Dabar SND frakcijos vardu, ponė Rodrygės Piniedo. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti abiems bendra pranešėjams, poniai Forencijai ir Bjork. Svarbus žingsnis į priekį ir geras dokumentas. Aš, aišku, palaikau tą principinį siekį, būtent užtikrinti, kad prekybos politika realiai prisidėtų prie lyčių lygybės užtikrinimo. Tuo pat metu reikia pažiūrėti, kiek laiko liko iki pranešimo pateikimo. Tai išnaudokime tą laiką tinkamai ir pagalvokime, kaip įmanoma užtikrinti, kad nebūtų priekyba laikoma lyčių lygybės aspektų neutrale sritimi. Ne viena politikos sritis tokia nėra. Mums reikia, kad priekybos susitarimai realiai prisidėtų prie lyčių lygybės stiprinimo. Čia aš pritariu, kad mums reikia ex ante tyrimų, reikia gerai kiekvienoje valstybėje įvertinti situaciją, sužinoti, koks yra pasiskirstimas darbo rinkoje, kiek vyrų, kiek moterų dirba. Tai svarbus darbas, kuris turėtų susilaukti daugiau dėmesio. Mums reikėtų e, pateikti duomenis pagal lytį. Nereikia ir negalima jų sutelkti į vieną, nes be tokių konkrečių duomenų pagal lytės nepasistumėsime į priekį. Mums reikėtų situaciją stebėti ne tik derinti susitarimų, bet ir jau jiems įsigaliojus. Taip pat priekybos susitarimai turėtų turėti skyrių dėl lyties, kadangi lytis yra dvi, tai ir pusė gyventojų sudaro moteris, tai atitinkamai lytis svarbus aspektas. Reikia daugiau konkretumo. Nepakanka tiesiog gražių bendrų žodžių, kaip bus lyčių lygybė užtikrinta. Kartu mes turime žinoti, kokia reali situacija yra valstybėse, su kuriomis bandoma sudaryti priekybos susitarimą, reikia pažiūrėti, kaip čia daugiau iš priekybos politikos išspausti. Aišku, priekybos politika nepakeis valstybių narių politikos, tuo pat metu reikia stengtis kaip įmanoma užtikrinti liučių lygybę. Mes galime žengti žingsnį į priekį, į dėrybinį procesą įtraukti ir lyčių ekspertus. Mes neužtikrinsime tinkamo lyčių aspekto integravimo, jeigu nebus pasitelkti gerai savo sritį išmanantis ekspertai. Tokiu būdu mes suteiksime skyriui realų turinį. Tiek vyrai, tiek moteris nori, kad parlamentas čia prisimtų lyderystę o Čilė galėtų tapti puikia pradžia, tai pirmoji valstybė, su kuria vyksta uh, toks prie, tokios priekybinės dėrybos, o, o pavyzdžiui su Urugvajame jau susitarime yra. Uh, skyrius dėl lyčių taip pat ir Kanados susitarimo atveju. Abiejose e, valstybėse valdo kairių, kairieji ir jie pritarė, kad lytis nusipelno atskiro skyriaus. Bet iš kitos pusės tai yra ideologija, tai, tai yra baziniai dalykai, tai yra žmogaus teisės, pamatiniai aspektai. Atnaujindami ir tobulindami susitarimą su Čile galime e, pasistumėti į priekį ir su lyčių aspektų integravimu. Komisija, manau, turėtų tai atkreipti dėmesį. Mišė Bašelet e, dėrybose su Čilė galėtų tapti puikia mūsų sąjungininkė. Ir tikiu, kad šis susitarimas praskins kelią e, panašiems sus, kitiems susitarimams. Ir jeigu mes norime, kad prekybos sustrimai duotų naudos visiems, tai ta žodis visi apima ir moteris. Akivaizdu, kad padirbėti turime dar iš pėties. Tikiu, kad pranešėjos, visi šešėliniai pranešėjai yra pasiruošę dirbti, aš pati EPP šešėlinė pranešėja. Tikiu, kad mums pavyks dirbti konstruktyviai bendradarbiavimo dvasioje ir sukursime tokį dokumentą, kuris realiai užtikrins lyčių lygybę visame pasaulyje. Dėkui. Ačiū. Dabar, ačiū Rodrigės Pinjero. Ar keletas iš dalyvaujančių narių norėtų, narių norėtų pasisakyti? Euh, ačiū, aš norėjau pasisakyti ponios Materos vardu. Kaip minėjau, ji negali dalyvauti posėdėje ir ji, kadangi Europos Liaudės partijos vardu atsakinga už šį klausimą, tai perdavė man savo poziciją, mano, kad lyčių lygybės užtikrinimas galėtų tapti stimulu mūsų ekonomikai ir leisti daugiau moterų įsidarbinti priekybos sektoriuje ir atremti globalizacijos iššūkius, tačiau e, būtina e, lyčių lygybės užtikrinimą e, glaudžiai sėti tarpusavyje su žmogaus teisėmis, su demokratijos principais, todėl būtina parengti specifines programas tam, kad būtų palengvinta prieiga moterims prie kapitalo rinkų, prie infrastruktūrų ir sudarytas geresnės sąlygos užimti vadovavimas pareigas, taip pat būtina vykdyti tokią ES priekybos ir socialinę politiką, kuri mažintų lyčių neligybę. Taigi būtina apsaugoti moterų teisės pasirašant tarptautinės prekybos sutartis ir įtraukti atitinkamas nuostatas, pagal kurias būtų moterų diskriminacija draudžiama ir būtent įtraukti šių lygybės aspektą į visas ES politikos rytis. Ačiū uždėmesi. Pone Begin, prašau žodžiu. Signor Presidente, kolegi, vorrei intanto... Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos, labai ačiū mūsų bendra pranešėjams už parengtą dokumentą. Aš kritikavau priekybos susitarimų neigiamą poveikį piliečiams, o šiandien norėčiau pasisakyti apie mūsų pilietės, moteris. Statistiniai duomenys e, liudyja, kad besivystančiose valstybėse auga priekybos apimtis, auga ir BVP, tačiau ekonominiai skirtumai taip pat auga. O tai visiškai nepriimtina ir tai kertasi su ES pamatinėmis vertybėmis ir susitarimais mūsų sudarytais. Mes juk kalbame apie moterų teisės ir mūsų vystomąją bendradarbiavimo politiką. Priekybos susitarimai, kaip jau buvo pasakyta, turi padėti sumažinti skirtumus, įvairaus pobūdžio skirtumus tarp moterų ir vyrų. Jeigu mes e, užtikrintumėme didesnį moterų įtraukimą, stipriau auktų tų valstybių ekonomika, mūtų politika turi būti labiau priderinta prie žmogaus teisų politikos ir moterų situacijos, kaip paminėjo viena iš pranešėjų. Tų aspektų nepaisimas gali neigiamai paveikti e, padėti RS ir tose valstybėse STS nuostatos leidžia liberalizuoti e, rinką, mažinti gerovės valstybės apimtis ir nuo to labiausiai kenčia silpniausi. Dar turiu pasiūlymą. Galima būtų tarti keletą žodžių apie prekybos politikos pasiekmes moteriams Europoje. Ir gal reikėtų pasakyti bent keletą žodį apie tai, kokį indėlį moteris įneša į ūkio vystimą Europoje. Verslininkės iš Europos turėtų glaudžiau dirbti su verslininkėmis e, kitose pasaulio dalyje, taigi moteris turi padėti moteriams. Aš tikrai to trokštų. Dėkui. Ačiū, ponė Berandika, prašom. Aš ponentė. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams ir šešėnės pranešėjams už iki šiol nuveiktą darbą. Aš pritariu šioms idėjoms. Ir taip pat manau, kad prekybos sutartimis reikia paskatinti ekonominę raidą kitose valstybėse. Taip pat reikėtų pagerinti ir trečiosios kartos susitarimus. įtraukiant atskirus skyrius užtikrančius lyčių lygybę arba taip pat nurodant, kad reikia kurti papildomas darbo vietas, ypač moteriams. Reikia įvertinti jau sudarytų prekybos sutarčių poveikį, sutarčių su trečiosiomis šalimis poveikį, kadangi ta informacija, kurią mes turime, rodo, jog tokios sutartys yra naudingos ir moterims. Taigi reikia gerinti jau pasirašytus susitarimus, kadangi tos sutartys atneša augimą ir taip pat sudaro galimybės moterims dirbti. Reikia ir toliau siekti lyčių lygybės, pasirašant susitartimis su tomis valstybėmis, su kuriamis jau esame pasirašę, Tačiau galbūt reikėtų išsiaiškinti situaciją užimtumo srityje ir ES valstybėse narėse. Galbūt ir mūsų situacija nėra tokia dėkinga, tokia neprikaištinga, o mes bandome tiesiog pirštų rodyti į kitas valstybės. Taigi mes turime susitvarkyti savo kieme, o po to žvelgti į kitas valstybės. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į Čilę, į moterų užimtumą atskiruose sektoriuose Labai gerai, kad moteris visuomenė yra labai aktyvios, tačiau kita vertus mes turime visi to siekti visose valstybėse. Dėkuoju. Lange. Taigi pasisakė parlamento nariai, o dabar aš suteik žodį komisijos atstovui Tomui Bent. Ačiū pirmininkė. Ačiū, kad pakvietėte į šią įdomią diskusiją. Mums labai malonu dalyvauti joje. Tuo labiau, kad rytoj, rytoj organizuojamas tarptautinis forumas, kuriame bus kalbama apie moterų vaidmenį prekybos procesuose. Kartu su tarptautiniu prekybos centru organizuojame šitą konferenciją. Norėčiau paminėti keturis dalykus savo pasisakymų metus ką žinome, ką darome, ko nedarome ir ką galima nuveikti vėliau. Norėčiau pradėti nuo to, ką pasakė paskutinis kalbėjęs narys, sakydamas, kad mes turime daug ko išmokti ir galime pasiekti labai daug pažangos. Iš tikrųjų, mums dar reikia daug ko išmokti, pasimokyti ir mes puikiai suprantame, kad lyčių lygybės klausimą ir moterų teisų aspektą įtraukėme į bet kurios, bet kurios veikiančios ir pasirašomas prekybos sutarties peržiūrą. Tiesiog mes turime ne tik tai mm, formaliai pažvelgti į tai, bet ir pasidomėti, kas yra konkretaus verslo savininkas ir taip toliau. Taigi, labai įdomią mintį išsakė ir Spiniero, kad reikia labai aiškę diagnozę padaryti, kad būtų galima imtis sprendimų dėl tolesnių žingsnių. Komitete svarstomame pranešime iš tikrųjų teisingai pastebėta, kad prekyba negali būti neutrali lyčių lygybės aspektu ir todėl mes iš tikrųjų turime daug ko pasimokyti ir turime konsultuoti, kokią situaciją prieš imdamės kokių nors veiksmų. Dauguma tokių veiksmų jau yra atliekami. Vertinime, kaip sakiau, mes įtraukėme šitą aspektą, taip pat ILO konvencijos įgyvendinime taip pat mes teiraujamės, ar yra laikomasi ne diskriminacijos ir vienodo atlygio principo. Taip pat GSP plus sistemoje mes to teiraujamės. Taip, taip pat su tarptautiniu prekybos centru mes rengiame dokumentą dėl atsakingos verslo praktikos. Taigi mes daug ką jau darome, tačiau kai ko mes nesimame. Pavyzdžiui, pranešime kalbama apie privatizaciją. Prekybos susitarimuose nekalbama apie kokių nors prekybos sektorių privatizavimą. Tiesiog ten yra kalbama apie prekybą, tačiau apskritai nėra tokių nuostatų nuostatų, kuriamis būtų siūloma prioritetinė tvarka pri, e, privatizuoti kai kurias prekybos rytis. Bendra pranešėjai kalbėjo, kad galima pagalvoti ir apie specifinę prieigą prie rinkos tam tikruose sektoriuose, kurie ypač yra svarbus moteriams. Taigi į šitą pasiūlymą reikėtų įsigilinti, įsiklausyti. Aš pasiteiravau ir ekspertų, gegužės 11 vykusių klausimų metu ir jie iš tikrųjų patvirtino, kad kai kuriuose sektoriuose gali būti kam, tam tikrų didesnės liberalizacijos e, galimybių. Tai reiškia, kad mes galbūt labiau atversime tuos sektorius, kurie šiuo metu yra labiau uždaresni pagal dabartinės prekybos sutartis. Taigi mes daug ko dar nedarome, bet daug ką galima nuveikti ir ateityje. Taigi, kaip minėjau, rytoj konferencijos metu aptarsime daug dalykų. Saifi dar negaliu patvirtinti, kaip baigsis darybos su Čilė. Kolegija dar turi patvirtinti darybinį mandatą, tačiau akivaizdu, kad mes turime daug ką nuveikti. Iš tikrųjų, mes siekiame nesivaut, nesivaut vadovausime tik tai E, žodiniais lozungais, tačiau ir puikiai suprantame, kad prekybos politika yra labai svarbi, jautri ir, lab, ir kad pasirašant tokias sutartis galima numatyti ir specifinės nuostatas e, susijusias su lyčių lygybės užtikrinimu. Jūsų dokumento svarstymo metu reikėtų paminėti ir tai dalyką, kad pasirašant prekybos sutartis mes siekime įdėkti ir mūsų standartus tarptautiniu mastu. Tačiau to negalime padaryti, jeigu tokių arba aukštų standartų nėra nustatyta mūsų viduje. Pavyzdžiui, apriboti viešuosius pirkimus numatant tam tikrus e, apribojimus, tiesiog e, e, nurodant, kiek kokios lyties asmenų turi būti įmonės valdyboje, yra pakankamai sudėtinga. Tačiau mes pirmiausia tam tikrus reikalavimus turime įdėkti savo vidaus politikoje ir padaryti jais standartais, o po to jau mes galėtume bandyti įdėkti tuos standartus ir tarptautinėje prekybos politikoje. Taigi mes turime pagalvoti, kaip tą padaryti, pamastyti, ką prekybos politikoje galima nuveikti moterų labai. Iš tikrųjų ir toliau, manau, diskutuosime su jumis šiais klausimais ir turėjau numelį ir rytoj vyksiantį formą. Dėkoju, baigdamas norėčiau sutikti dar kartą žodį pranešėjams, kas norėtų pradėti. Ta pačia tvarka. Eleonora galės papėdyti apibendrinimą. Ačiū. Ačiū. Dėkuoju šešėliniams pranešėjams, kadangi jie įdėjo labai daug darbo, profesinių žinių. Iš tikrųjų, tai yra dar besivystantis darbinis dokumentas, o po to jau mes galbūt tiksliau suformuluosime savo uždavinius. Kolegos kalbėjo kad reikia užtikrinti, kad kai kurios prekybos sutartys, galvojant apie lyčių lygybę, yra, nėra tokios nepriekaištingos, jas reikia pagerinti. Kiti kolegos kalbėjo apie tai, kaip padaryti mūsų pasiūlymus konkretesnius, kad komisija galėtų juos įgyvendinti. Labai svarbu suprasti, kad tarptautinių prekybos sutarčių pasiekmės šiaurinėse ir pietų valstybėse yra skirtingos priklausomai nuo ekonomikos padėties. CETA arba TTIP yra skirtingos sutartys, tačiau vis dėlto moteris šių sutarčių kontekste reikia turėti, e, matyti kaip e, užimtumo faktorius, kaip e, darbuotojas kurios įneša didžiulį indėlį. Taip pat reikėtų pagalvoti, įsigilinti į tai, kokios yra verslo nusavybės struktūros. Iš tikrųjų, mes ir toliau renksime šitą pranešimą, tikiuosi iki metų pabaigos parenksime šitą pranešimo projektą. Norėčiau tik informuoti, kad birželio 22 11 val. įvyks koordinacinis susitikimas. Ir aš norėčiau pakviesti ir šešėlinius pranešėjus, ir taip pat suinteresuotas šali, šalis, taip pat Business Europe atstovus, taip pat Europe Women organizacijos atstovus. Labai svarbu gauti kuo daugiau piano pamastymams. Reaguodama į tai, ką pasakė komisijos atstovas, iš tikrųjų malonu, kad jūs atvykote tačiau jūs savo pasisakymų pradžioje sakėte, kad jūs nesate tikras, kad prekybos politikoje yra kokių nors e, su lyčių lygybė susijusių e, dalykų. Iš tikrųjų, aš nesibaiminu darbo, aš galiu imtis uh, E, atsakomybės ir pradėti kovoti su jumis. Čia parlamente mes rengėme pranešimus, kurie atveria galimybės kovoti už moterų teisės, darbuotojų teisės, jaunimo teisės. Mes esame pasirengę tai daryti ir mes tikimės, kad ir komisija prisijungs prie mūsų. Taigi aš linkiu Jums sėkmės Jūsų konferencijos metu. Kolega Lorenzo dalyvaus toje konferencijoje ir aš tikiuosi, kad feminizmas įsigalės ir trade direktorate. Manau, tai vyks artimiausių metų. Dėkuoju, Forenza. Sì, ovviamente. Aš galiu tik pritarti tam, kas buvo pasakyta, ką ponė Marinka tik pasakė. Mes esame suteikę iš tiesų ryštingai ir norime pasiūsti aiškę politinę žinę, siekdami, kad darbo politika taptų palankesnė moteriams, puikiai suprantame, kad e, mūsų laukia sunkus darbas ir tikimės, kad rytoj moterių komitetas patvirtins atinkamą poziciją. Noriu padėkoti visiems kalbėjusiems kolegoms, taip pat komisijos atstovui. Tikiuosi, kad šis pranešimas bus primtinas visų kompetentingų komitetų nariams. kad mes sustiksime taip pat su ekspertais, interesų grupės atstovais, moterų organizacijų atstovais. kurie taip pat aktyviai dalyvauja prekybos politiką. Noriu padėkoti už pateiktus pasiūlymus. Buvo minėti kai kurie aspektai specifiniai, kurie mano vertinimu yra visai įdomus. Aš pritariu kolegai Begin jos mintims dėl išsamesnio poveikio įvertinimo ir analizės Žinoma, kyla klausimas, kaip būtų galima sudaryti palankesnės sąlygas moteriams verslininkams ieškoti naujų verslo formų, siekiant tuo pačiu užtikrinti ir lyčių lygybę. Taip pat svarbu rinkti duomenis iš atitinkamų sričių ir Šiuo kontekste noriu pabrėžti, kad turime vadovautis ir tam tikrą ideologiją, nes daugiau liberalizacijos nebūtinai reiškia didesnę gerovę. Šio teiginio neturėtume pamiršti. Manau, kad Didžiausią dėmesį turime skirti moterų teisėms įsvertinti kaip e, sudėdamąją ir integralią bendrų žmogaus teisų dalį ir siekti, kad lyčių lygybės aspektai būtų įtraukti į visas tarptautinės sutartis. Taip pat manau, kad eksposti, eksposti ir eksante poveikio vertinimas turėtų pagerinti mūsų pasiūlymų kokybę buvo minėta, kad pirmasis susitikimas su šešėnės pranešėjais vyks birželio 27 dieną nuo 11 iki 13 valandos. Ir manau, kad tas dialogas, kurį dabar pradėjome tarp dviejų komitetų, sulaukė daug teigiamų atgarsių. Šių lygybės aspektą būtina integruoti į visas politikos e, sritis ir mes e, turime palaikyti nuolatinį ryšį su Europos parlamento moterų komitetu. Ačiū. Dėkuoju už įdomią diskusiją. Dėkuoju bendra pirmininkui. Pagal mūsų darbo tvarkę Spalio 10 dieną vyks kitas bendras posėdis ir kito laiko manau, kad jūs busite parengę savo pranešimo projektą ir galėsime jį apsvarstyti. Ačiū, dabar skelbiu poros minučių pertrauką ir po to tęsime posėdį.